Ir jeigu niekas e, nepaprieštaraus išplatintiems dokumentams, tuomet laikysime tas kandidatūras patvirtintomis. Pone Angelika Hartman norėtų prisijungti prie ALDE frakcijos. Pranešė man, kad prisijungia prie ALDE frakcijos. INTA komitetas teikia vieną pataisimą Pagal darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnio ketvirtą dalį laikome tą koregavimą patvirtintų, jeigu per